paprašė panaikinti pono Viktor Uspaskich parlamentinį imunitetą. Pagal darbo tvarkos defintąjį straipsnį šis prašymas yra perduodamas Teisės reikalų komitetui. EFFD